Europos liaudės partijos vardu. Pirmiausia pasisakys Joseph Dole. Prašom. Pone pirmininkė, Pone tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, labai ačiū, kad suteikėt progą išsakyti, kodėl e, mes EPP e, frakcijos vardu e, E, pritarėm e, komisijai, komisijos skirimui. Europa dabar yra, patiria pasaulinę krizę ir per daugelį dešimtmečių vėlgi įžengė tikrai į e, labai pavojingą pasaulinę krizę. Euras šiaip jau suvaidino savo vaidmenį, savotiško skydo vaidmenį. Mm ir kartu stabiliratorių, sta, stabi, stabilumo mechanizmo vaidmenį. Ir iš to tikrai mm, mes visi bičiuliai galėjom šiaip jau gauti naudos. Jūs žinot, kokia yra situacija, kad mūsų ekonomika pasi, pasitvirtino, tai yra mūsų euro, euro kaip stabilizatoriaus vaidmuo. Tačiau vis dėlto laukia nauji iššūkiai. Pasaulis pasidarė daugia poliaris. Ir iš tikrųjų čia nepakanka būti daugia šaliui, nes iš tikrųjų mes gyvenam labai didelės konkurencijos e, sąlygomis. E, Ir tokiu būdu e, tų iššūkių e, akivaizdoje ES neturėtų švaistyti laiko. Europa turėtų atsiverti naujoms idėjoms, e, reikia, turėtų kovoti su klimato kaita ir kartu taip pat apsiginkluoti tuos nuožmios konkurencijos sąlygomis. Būtent visų, visų tų iššūkių, atsakymų į tuos iššūkius ėmėsi komisija. E, Mūsų laukia dideli iššūkiai - demografijos iššūkiai, e, e, e, pramoniniai iššūkiai ir kiti, klimato kaitos. Tad mes turime visą kitą ekonominę ir pinigų politiką, kad mes kartu turim žemės ūkio politiką, kurios pagalba galėsim užtikrinti uh, apsirūpinimą maisto produktams milijonams žmonių. Tad tikimės iš komisijos būsimų žingsnių. Europos interesai kartu e, susijęs su e, mūsų, ša, mūsų partnerių e, taip pat žingsniais. Ponios ir ponai, komis, komisijos nariai. Kartu su mumis ir kartu su taryba mes turėtume dėti pastangas, kad e, toliau konsoliduotume e, vidaus rinką kad e, mes neužmerktume ne, ne akių prieš mokesčių klausimus, finansų klausimus ir kartu socialinius klausimus. Visam tam reikia bendrijos, bendrų veiksmų. Kartu mes turėtume sustiprinti jėgas, padvigubinti jėgas atsakydami į išorės iššūkius priek, tarptautinės priekybos, aplinkosaugos. Tad Europa iš tikrųjų turi toliau užtikrinti e, gerovę savo piliečiams ir Europa turi veikti e, pasauliniu lygiu, neapsiribodama vien savo siaurą erdvę. Tad mūsų frakcija tikisi, kad naujoji komisija tikrai aktyviai veiks visais tais mano minėtais frontais. Jūs tikrai galite tikėtis EPP frakcijos paramos, ponė e, pirmininkė, mes tikrai linkime jums drąsos e, imtis reformų ir kartu e, iš tikrųjų tam, kad būtų galima, tam, kad būtų galima įgyventyti Europos politikos kryptis. Dėkuoju, ponė frakcijos pirmininkė. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vadovas ponas Martinas Šulcas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Europos socialistai ir demokratai šio sprendimo nepriemi lengvai. Prieš penkerius, penkis mėnesius mes balsavome dėl e, pirmininko, e, mes juo nelabai pasitikėjome, bet jis gavo balsų daugumą ir tos, ta, ta dauguma e, priklausė žmonėms, kurie pasisakė už Lisabono sutartį. Vadovaudamasis tuo daugumos pritarimu, jis pasiūlė savo kabinetą ir šiandien mes turime balsuoti dėl komisijos narių. Turime dvi galimybės. Galime Europos parlamentą suskaldyti į kairę ir į dešinę ir sakyti, kad dabar egzistuoja ideologinis konfliktas ir mes turime balsuoti pagal savo pozicijas. Tačiau Europa taip neveikia mes Europos parlamente daugumos neturime. EPP neturi taip pat daugumos, kaip ir Aldė neturi. Europa ne ta vieta, kur gali E, suformuoti daugumą viena politinė jėga ir kuri galėtų prastumti Europos vyriausybę. Europa yra pagrista nuolatiniu kompromisu, tai kartais jį būna labai sudėtinga suprasti ir paini. Tačiau toks nuolatinis kompromisas leidžia pasiekti sėkmės, leidžia sukurti daugiau politinio ir socialinio saugumo, išvengti ideologinio konflikto, kuris e, neretai e, sukelia labai daug triukšmo, bet duoda mažai naudos. Taigi, mums labai sudėtinga žinoti, kaip toliau dirbti. Žinoma, būtų kur kas e, įdomiau pasiginčyti, susipešti tarpusavyje su kitomis frakcijomis, tačiau Europai reikia konkrečių rezultatų. Todėl kyla klausimas, ką mes, socialdemokratai, e, galime reikalauti, ko mes galime pasiekti. Toks buvo mūsų pagrindinis kriterijus. Mes norime, be kita ko, kad ši komisija turėtų didelę politinę galę. Komisija yra antroji pagal reikšmę e, institucija ES, todėl mes norime, kad būtų paskirta gera komisija. Dėl komisijos vicepirmininkės norėčiau šitą pasakyti. Pone Ashton neturėtų būti įžeidinėjama kaip komunistė Europos parlamente, kai kurių parlamentarų ypač prancūzijos dešiniųjų parlamentarų, kurie e, ją įvardino kaip holokausto neigėją. Mes visapusiškai remiame Kesį Ašton. Mes klausėme, ar galima ignoruoti politikos socialinius padarinius įprastinė tvarka Europos parlamente. Pavyzdžiui, pagalvokime apie paslaugų direktyvą ir apie diskusijas dėl paslaugų direktyvos, kurias esame organizavę šiame parlamente. Mes norime sukurti tokį mechanizmą, kuris įvertintų visus Europos komisijos priemonių rezultatus. Tie rezultatai turėtų būti vertinti būti dar prieš pradedant įgyvendinti tas priemonės, turi būti pamatuotos socialinės pasiekmės, ekonominės pasiekmės. Tai būtų e, milžiniškas šuolis politikos kokybėje. Norime, kad teisėkuros programa taptų privaloma Europos komisijai, nes tokiu būdu iniciatyvos teisė, kurios mes čia parlamente neturime, būtų įgyvendinta netiesiogiai Tai yra milžiniška pažanga. Ir paskutinis dalykas. Mes norėjome, kad čia, kaip antrojoje pagal dydį frakcijoje, e, mes vis tik neturime kvalifikuotos daugumos, e, būtų atspindėta Europos komisijoje. Trys komisijos nariai yra socialdemokratai. Taigi mes pasiekėme to, ko, siek, ko norėjome. Mes e, šiandien dar išgirdome labai daug susirūpinusių balsų dėl busimos komisijos. Tačiau pavyko viską suderinti, subalansuoti, pasverti abipusės ir mes nusprendėme jums suteikti pasitikėjimą artimie, ateinantiems penkeriems metams. Kai sakau jums, turiu galvoje Europos komisijos visą kabinetą. Jūs galite mumis pasitikėti ir mūsų paramą vertinkite rimtai. Europa turi būti pagrista socialiniais principais, jeigu ne, ji žlugs. Mes bendrai esame atsakingi už socialinių vertybių įtvirtinimą ir socialdemokratų vertybės turi būti atstovavimas. Su ta sąlyga mes e, išreiškime pasitikėjimą jumis. Wypowie pan przewodniczący, wypowie się teraz w imieniu grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Uh, Mr. Chairman, uh, my group will uh, offer its support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 Kažkas ten nervinasi, atrodo. Tik minutėlę man dar duokit. Tai ne diskusija, tai frakcijų vadovų pareiškimai. Žydrosios kortelės taisyklė per šią posėdžio dalį nėra taikoma. Tai nėra e, diskusija. Tai yra tik trumpi frakcijų pasisakymai. Todėl aš E, nekreipsiu dėmesio į jūsų prašymą pasisakyti. Tu peux, tu peux fermer ta gueule? Merci. Gal užsičiauptumėte, ponė? Pone pirmininkė, jūs puikiai žinot, kad žaliųjų frakcija nebalsuos už šią komisiją. Ir kartu mes jums siūlom, mm, siūlom savo minčių, būtent savo Europos viziją. Ponas Barozo iš tikrųjų negali sakyti, kad e, tas, kas nebalsuoja už šią komisiją, tas yra būtinai, kad tas nebalsuoja ir, ir už Europą, kas ne su mumis, tas prieš mus. Mes vis dėlto norėtume pasiūlyti bendradarbiavimą. Bendradarbiavimą E, jeigu jūs norėtumėt e, iš tikrųjų turėti Europos e, išteklių, tai mes iš tikrųjų galėsim paremti jūs ir mes tikrai, jeigu jūs, jeigu jūs garantuosit sutarties nuostatų vykdymą, antai jeigu dabar vykst, vykstant dėryboms, E, su taryba, sakykime, dėl to, kaip reikėtų elgtis su pabėgėliais e, Libijoje. Tai tokiu būdu mes paremtume. Bet vėlgi, nepamirškim, parlamentas juk iš tikrųjų irgi yra bendro sprendimo, e, bendro sprendimo procedūros narys. Ir tokiu būdu iš tikrųjų šiaip jau reikėtų, reikėtų nepamiršti taip pat dėrybų juridinio pagrindo. Jei jūs norėtumėt pasistumėti į priekį kovoje su klimato kaita, jeigu jūs norit, kad Europa e, pasiektų 30 procentų e, užsibrieštą tikslą, jums reikia visų Europos žaliųjų bendradarbiavimo. Jeigu jūs ir toliau norit dereglamentuoti ar reglamentuoti e, institucijas po finansinės krizės, mes galėsime jūs paremti. Jeigu jūs norėtumėt vėlgi ap, apginti Europą, galit tikėtis e, mūsų bendradarbiavimo. Jeigu norite Kipro klausimo sprendimo, mes jumis paremtumėt. Jei norėtumėt e, E, paramos e, tam, kad būtų galima įveikti krizę Graikijoje, e, įveikti 4,3 procentų biudžeto deficitą, tai gali tikėtis mūsų bendradarbiavimo. Tad tikrai mes jau paskutinį kartą suklydom ponė, su ponu Dimas, bet uh, jūs vis dėlto, jeigu patenkinsit e, mūsų, įgyvendinsit mūsų svajones, tai, tai tikrai mes jūs paremsim. E, pan Timothy Kirkov, pan przewod... Labai ačiū. Timothy Kirkov, Europos konservatorių reformistų partijos varas. Kai kurios valstybės narok, narės mano, kad komisijos nario paskirimas yra puikia proga sureguliuoti vidaus problemas ar politinės skolas panaikinti. Europos komisijoje turėtų susirinkti talentingi, kompetitingi politikos lyderiai iš visos Europos, kurie turi sukaupę pakankamai patirties naujiems iššūkiams atremti. Po ilgų metų institucijų ginčių Europa turi sutelkti savo pasangas į rezultatus ir vertybės, kur galima būtų įtvirtinti valstybių narių pasiekimus ir kur ES piliečiai galėtų tikėtis, kad sugebės turėsime bendradarbiauti. Mums reikia atkurti trapę ekonomiką, skatinti darbo vietų kūrimą. Europa turi atlikti lyderės vaidmenį kovojant su energijos e, saugumo problemomis ir klimato kaita. Reikia įvykdyti Europos biudžeto reformą ir panaikinti didžiausias išlaidų problemas. Pone Baroso, mes turime. E, jūs e, apsėmėte vadovauti komisijai ir jūs parengėte gairės ir darbo tvarkę, kurią mes visapusiškai remiame. Kiekviena valstybė narė turėjo paremti jūs, atsiusdama stipriausią įmanomą kandidatą. Kai kuriais atvejais jūs buvote labai nuviltas. Be abejo, nes jūs turite paremti kiekvieną komandos narį. Ir mes iš lyderio būtent to tikimės. Ir organizuodami organizuodamas e, savo komandą, ponas Baroso turbūt padarė viską, ką galėjo. Kai kurie kandidatai yra labai puikus ir klausimuose puikiai sudalyvavo, tačiau kai kurie jų yra vidutinios kompetencijos ir jų pasirodymas e, klausimuose buvo menkas. Pone pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad mes dirbdami palaikysime konstruktyvius ryšius su visais komisijos nariais ir mes galbūt pozityviai nustepsime. Tačiau supraskite, kad kiekvienais metais parlamentas vertins komisiją. Pirmininkė, šis procesas vis dar turi esminių trūkumų ir mes negalime jo visapusiškai įgyvendinti. Dėl tos priežasties Europos konservatorių reformų partijos atstovai per balsavimą susilaikys. Kai kurios frakcijos, ponė pirmininkė, yra nevieningos. Mūsų pozicija susilaikyti yra vieninga. Dziękuję bardzo. Dėkoju. GUE NGL frakcijos vardu žodis ponui Lotar Biski. Pone pirmininkė, ponas Baroso, ponės ir ponai. Ir mano frakcija aktyviai dalyvavo komisijos kandidatų klausimuose. Bet turiu pasakyti, kad su kuriais iš, e, dėl kai kurių tų kandidatų nesame labai patenkinti. Mūsų taip pat e, nelabai tenkina tai, kaip buvo suformuotas e, užsienio reikalų komisarės portfelis. Nustatant politinius tikslus, kurie apsprendžia, kur link eis Europos integracija, liko labai daug neatsakytų klausimų. Na, o žmonės, kurie nesugeba atsakyti iškeltus klausimus, nenusipelno mūsų politinės paramos. E, požiūris į privatizavimą, dereguliavimą, lankstumą užimtume taip pat kelia daug klausimų. matome, kad kai kuriems žmonėms socialinis nesaugumas yra prioritetas. Daug kalbama apie kovą su klimato kaita, bet tuo pat metu prieraišumą iškastiniam kūrui. Dar vienas svarbus reikalas yra judėti brandolinio nusiginklavimo linkme, bet apie tai nebuvo pasakyta nei žodžio. Ponas Broso išklausė kandidatus į komisijos narius, turiu pasakyti, kad mano frakcija negalės paremti jų. Dėkoju EFD frakcijos vardu, ponas Nigel Farage. Ateities kartuose vaikai sakys štai ką. Praeitie Europa buvo padalinta rytai ir centras buvo labai skurdus, jie gyveno komunizmo sąlygomis, bet paskui visų džiaugsmui skiriamoji siena nugriuvo ir 500 žmonių ėmė gyventi demokratijoje ir taikoje. Yra ir tesinys. Žadu Jums, kad yra dar ką pasakyti. Thank <laughs> you. you. I should just sit down now. Well, I must say, that's the first time, that's the first time I've ever received. Pirmas kartas, kai susilaukiu tokių aplodismentų, e, tiesiog jaučiu pagundą atsisėsti ir užbaigti. Deja, ta istorija tęsiasi. E, Politikai, kurie užėmė vadovų postus, tapo labai godus, norėjo vis daugiau pinigų ir galių ir ėmė apgaudinėti ir surengė patį didžiausią pasaulyje perversmą, politinį perversmą. Jie buvo labai protingi, nes jie tai padarė pasinaudodami naują sutartimi, kurios pavadinimas Lisabonos sutartis ir tada 27 žmonėms jie suteikė neribotas galias. Tie. Žinoma, visi tie žmonės jau turėjo ir vėliavą, ir himną, ir ėmė kurti naują valstybę. Ir jie iš naujo sukūrė tą But the incredible thing was, the incredible thing was that tą blogąją sistemą, kurioje rytuose ir vidurio Europoje žmonės jau buvo ilgą laiką gyvenim. Sužlugo jų labai sudėtingos piniginės sistemos, bet ta komisija vis tiek darė savo milijonų žmonių stumė į skurdą ir vieną kartą paaiškėjo, kad žmonės turėjo imtis smurto, kad savo nacionalinės valstybės sugražintų į demokratiją. Taigi pagalvokite, čia Europos parlamente prieš suteikdami galės šiai komisijai. Atsiminkite tuos laikus, kai griuvo geležinė užtvara. Bet dabar mes matome besiformuojantį geležinį kumštį. Pirmininkas kalb... išjungia kalbėtojo mikrofoną. Thank you. Thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter. Ačiū. Hans Peter Martin žodis dabar nach dem märchenerzählen das sie gerade gehört haben würde ich gerne zur realität zurückkehren. Po šios pasakos aš norėčiau sugrįžti į realybę. Mano sūnui 17 metų ir jis e, su daug sunkumų mokosi anglų kalbos, e, labai stengiasi tai padaryti, nes žino, kad anglų kalba yra darbinė kalba, kuri padės jiems susirasti darbą. Jis yra labai entuziastingai nusiteikęs Europos atžvilgių, bet su politika jis neturi nieko bendro turėti. Jis yra pasibjaurėjęs. E, vis tik tai milijonai jaunų europiečių norėtų, kad būtų sukurta drasi, veikli demokratija 21 amžiuje. O ką dabar turime komisiją? Šiandien komisijoje turime geriausius žmonės, kurių mums reikia. Mes e, čia sėdime paskutinėje eilėje ir atstovavome nepriklausomų piliečių sąrašą, kuris labai ženkliai prisidėjo prie to, kad dešiniai radikalai negalėtų įsteigti frakcijos. Mes esame labai tvirtai nusiteikę už Europą, tačiau esame labai nusivylę tuo, kas mums yra siūloma ir tų žmonių kompetencija. Jeigu jūsų padėjėjai užimtų tas pareigas, tai jie nebūtų e, pajokos objektai YouTube kompiuterinėje programoje, nes jie kalba anglų kalba. Gerbiamas komisijos pirmininkė, mes parlamente turime daugybę e, patyrusių parlamentarų. Vieną tik paėmėte iš Švedijos. Kodėlgi nepaėmėte Otmaro karo ar kitų uh, E, Vokietijos parlamentarų, kurie būtų galėję dirbti komisiją, todėl kad e, dar tebesate varžomas Lisabono sutarties ir Europos parlamentas nėra nepriklausomas ar suverenus. Deja, mes negalime balsuoti dėl komisarų individualiai. Ir mes, o mes Austrijoje tą teisę turime jau nuo XIX amžiaus. Taigi, jeigu toliau dirbsite tokiu būdu, tai pateksite į e, Europos skeptikų ir demokratijos priešininkų rankas. To mums nereikia. Ačiū. No Golniš. Chciał złożyć oświadczenie. Toliau panas Golniš. Jis nori asmeniškai pasisakyti. 51. 151 vieta. Merci, monsieur le président. C'est exactement cela. Je serai... Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Ponė pirmininkė, brangos kolegos. Uh, ponas Šulcas man pavedė štai ką dėl e, tam tikro prancūzijos jurisdikcijos neigimo. Aš noriu pasakyti, kad čia daroma klaida, kad iš tikrųjų visi e, Europos parlamento nariai naudojasi imunitetu. Ir Prancūzijos kasacinis teismas atmetė visus pateiktus kaltinimus dėl to, kad es kaltinimus e, mano e, adresu. Ir būtent tuos kaltinimus suformulavo mano politiniai priešininkai. Tad e, noriu pasakyti, kad labai šiuo atveju retas E, atvejis, kai kasacinis teismas priėmė tokį sprendimą. Pirmą kartą mūsų jurisdikcijos e, istorijoje buvo priimtas toks sprendimas ir noriu dar tik tai pasakyti, kad aš tikrai nesakiau, kad ponia Ashton buvo komunistė, kad ji šiaip jau iš tikrųjų priklausė pacifistų partijai. Iš tikrųjų čia buvo sufabrikuoti kaltinimai, iškreipiant mano žodžius. Olniš. Thank you very much. Labai ačiū, ponė Golnišai. Tai turėjo būti tik asmeninis pasisakymas. Dziękuję bardzo. To miało być tylko. Labai ačiū, ponė Golniš. Tai buvo asmeninis tik pasisakymas. Dabar pereiname prie balsavimo. Visi žinome, koks svarbus šis balsavimas. Ir pagal darbo atvarkę turėsime balsuoti dėl trijų rezoliucijos projektų susijusių su komisijos e, kolegijos sudėtimi. Balsuosime dėl žaliųjų frakcijos rezoliucijos be pakeitimų. Pradedame balsuoti dėl šios rezoliucijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Do głosowania nad projektem Grupy Zjednoczonej. Toliau balsuojame dėl uh, e, UNG e, e, frakcijos, GUE uh, MGL frakcijos, be pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, E, atmesta. Konservatorių reformistų rezoliucijos projektas. Nėra pakeitimų. Balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsuoti elektroniškai. Čia visi głosowali? Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 52 už, 694 prieš, 33 susilaikė. Atmesta. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad projektem decyzji w sprawie zatwierdzenia. Toliau darbo atvarkėje balsavimas dėl komisijos narių kolegijos paskirimo patvirtinimo. Balsuojame vardiniu būdu elektroniškai. Pradedame. Čia visi głosowali? Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. 8 za, 100. 488 už, 137 prieš, 72 susilaikė. Labai ačiū, ponios ir ponai. Like... O dabar norėčiau šiltai pasveikinti naujai išrinktą komisijos narių kolegiją ir poną pirmininką Barosą. Sveikinu jūs visus. Mūsų laukia milžiniškas darbas, mūsų piliečiai sieja su mumis daugybę lūkesčių, dabar atėjo veikimo metas. Pirmininkaujančios šalies prezidentą ir Europos tarybos prezidentą informuosiu apie mūsų balsavimo rezultatą nedelsdamas ir Europos komisija dirbs iki 2014 metų spalio 31 dienos. Labai ačiū, dar kartą sveikinu. Answer. Yeah. Mr. Uh, Lopez Gates. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know about that. Didn't know. Well, You, you take the floor, yeah? Okay. If you could sit down. Labai prašyčiau visus susėsti. Pirmininkaujančios šalies atstovai norėtų pasakyti keletą žodžių. Why I didn't know about that?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 išklausyti tarybos pareiškimo. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau trumpai pareikšti tarybos sveikinimus, pasveikinti pirmininką Baroso ir visą komisiją su jų patvirtinimu, su jiems pareikštų Europos parlamento pasitikėjimu per ateinančius mėnesius ir metus Europos parlamentas ir komisija turės suvaidinti lemiantį vaidmenį, susidarojant su iškilusiais iššūkiais klimato kaitos, saugumo, globalizacijos iššūkiais. Su iššūkiais, kaip išvengti tokios krizės, kurioje dabar gyvename turėsime spręsti reikalus susijusius su piliečių iniciatyvomis, solidarumo principo taikymu ir, žinoma, visą tai darant komisijai atitenka esminis vaidmuo. Taryba nori, kad komisija dirbtų stipriai. Komisija turi daug galių Jos nėra neribotos, bet vis tiek tų galių yra daug ir mes tikimės, kad komisija dirbs sparčiai ir gerai, nes e, Europos piliečiai nori, kad jie dirbtų būtent taip. Jie nori, kad po to institucinio netikrumo laikotarpio visi pradėtų dirbti kuo greičiau, kompensuotų prarastą laiką ir pereitų į naują Europos politikos laikotarpį 21 amžiaus Europos politikos laikotarpį. Mes girdėjome pono Baroso pasisakantį kaip tikrą europietį ir e, taryba visada parems jį. Jeigu eina kalba apie tai, kad Europos bus daugiau, kad e, Europa, Europos institucijos priartės prie Europos piliečių, mes jį paremsime. Labai ačiū. Toliau pirmininkaučiu aš. Atsiprašau, toliau e, tarybos e, komisijos pirmininkas ponas Baroso. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, aš norėčiau labai trumpai savo vardu ir visų Europos komisijos vardu nuoširdžiai padėkoti už pasitikėjimą, kuris ką tik buvo suteiktas mums. Mes e, didžiuojamės ir esame nuolankiai jūsų atžvilgių nusteikę po šio balsavimo. Parama e, atėjo iš visų politinių partijų, tai yra labai svarbus ir drasus žingsnis Europai Noriu padėkoti tarybos prezidentui už tokius mielus, šiltus žodžius. Dabar jau turime sąlygas, kurios leidžia mums pradėti dirbti, bet aš norėčiau pasakyti vieną komentarą. Per balsavimą ir pokalbius prieš tai aš girdėjau keletą pastabų. Ir norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tie, kurie lygina totalitarinę Sovietų sąjungą su demokratiška Europos sąjunga, nežino, kas yra gyvenimas diktatūroje ir nesuvokia, kas yra demokratija. Mes Europos Sąjungoje turime demokratišką Europos parlamentą ir tai yra tikroji demokratija. ES turi jūsų išrinktą Europos komisiją. Jūs esate ES piliečių išrinkti atstovai. Tai yra demokratija. Ir aš manau, kad šiandien, turėdami tokį demokratinį legitimumą, kurį jūs mums suteikėte, paskirdami demokratišką visų 27 valstybių vyriausybių e, deleguotą komisiją, mes galime pasididžiuodami siekti dirbti demokratijos labui, Europos labui, kuri yra e, laisvės šviturys visame pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū. Tai yra šio darbo tvarkės punkto pabaiga. Ir dabar atėjo laikas sveikinimams.